ședința este reluată. Înainte de a intra direct în... Kolegos, tęskime mūsų posėdį. Ir prieš pradedant diskusijas dėl pirmo pranešimo šios dienos popietės darbo tarkė, turiu pasakyti Jums, kad vakarykščio posėdžio protokolas jau yra prieinamas. Jeigu būtų kokių nors pastabų,